es konvencijas, kurias Lietuva ratifikavo. Aš kreipiuosi į Europos parlamentą, kad jis turėtų aptarti šį klausimą ir mes turime užtikrinti, kad mažumų teisės būtų gerbiamos. Ačiū, ponė Žiobro. Baigiame vienos minutės pasisakymus. Paskutinis dabar trakės klausimas. Pono Bodį. Bodį pranešimas dėl ES santykių su Persijos įlankos bendravimo taryba. Pone Bodį, jūs turite keturias minutės. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau akcentuoti, kad šis pranešimas yra labai konstruktyvaus darbo vaisius, kartu su, darbo kartu su politinėmis frakcijomis. Ir aš norėčiau asmeniškai padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą, poniai Brepols, Bratner, taip pat ponė Jėtinmakį. Šis pranešimas kalba apie strategiją, santykių strategiją tarp ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos. Mūsų darbas prasidėjo prieš keletą mėnesių, na ir prieš įvykius, kurie dabar pasklido po arabų pasaulį. kalbant apie tas didžiulės demonstracijas, manifestacijas, reikalaujant žmogaus teisų, pagrindinių laisvių, demokratijos. Tačiau kalbant apie mūsų darbą, dar prieš tuos įvykius, rengiant pranešimą ir tvirtinant pakeitimus komitete, buvo iškeltos visos tos problemos, kurios būtent dėl kurių ir kyla demonstracijos ir sukilimai. Mes kalbėjome apie diskriminaciją, apie diskriminaciją lyties ar religijos pagrindu. Taip pat akcentavome teisės į darbą, teisę, teisės burtis į profsąjungas nebuvimą, e, kalbėjome apie moterų teisės, apie žodžio laisvę, tai, kad reikia reformuoti teismus, kad reikia panaikinti mirties bausmę ir kad, užtikrinti politinės, e, tei, kad reikia užtikrinti politinės teisės. Taigi, bendrai kalbant, atsižvelgiant į dabartinius įvykius ir apie tai, į tai, kad manifestacijos yra užgneužiamos ir pasinaudojama kaiminių valstybių kar, karinėmis pajėgomis, e, mes kartu su šiandieniais pranešėjais pasiūlėme žodinių pakeitimų tam, kad e, būtų galima išreikšti paramą revoliucionieriams, demonstrantams, kurie siekia laisvės. Taip pat mes akcentuojame, kad jų reikalavimai yra teisingi ir pasmerkėme valdžios e, e, smurtingus veiksmus e, ir tų valstybių karinius veiksmus demonstracijoms nuslopinti. Taigi, atsižvelgdami į valdžios smurtą, smurtingus veiksmus, mes e, ir pasiūlėme tos pakeitimus. Taigi, pranešime kalbama taip pat ir apie ilgalaikę perspektyvę strategiją. Kalbama apie partnerystę įvairiose srityse, geopolitinėje, energetikos, švietimo, mokslo, taip pat ir regioninės integracijos srityse. Kalbant apie geopolitinę situaciją, aišku, tai yra reali ž, e, grėsmė tarp Irano ir Izraelio. Ir aišku, to, to konflikto aukomis tampa dažnai nekalti žmonės, taigi turime vengti, neleisti Iranui plėtoti brandolinio ginklo. Kalbant apie tarybą, e, kurią sudaro, kur, kur, kurią sudaro ketvirtadalis arabų pasaulio valstybių, labai svarbu tomis valstybėmis palaikyti atitinkamus ryšius, kalbant apie energetikos rytį. Persijos įlankos valstybės yra pagrindinės e, eksportu, importuotojos, e, kurio importuotojos Europos Sąjunga. Na ir aišku, atsižvelgiant į atsinaujančių energijos šaltinių plėtrą, mes galime pasiūlyti savo patirtį toms valstybėms e, ir šioje srityje, kalbant apie švietimo ir mokslo srity. Šios valstybės šiose valstybėse švietimas yra vienas iš prioritetų. Universitetuose, universitetai, ypatingai amerikietiški universitetai yra atidaromi tose valstybėse, na, o Europos universitetai vėluoja, lyginant su amerikiečių universitetais, ir vėliau steigėsi tose valstybėse. Aštuoni, aštuoni tik tai procentai visų uh, studentų atvykstančių į Europos universitetus iš e, Persijos įlankos valstybių atvyko į Europos universitetus lyginant su e, daug didesniu procentu e, studentų atvykstančių į Amerikos universitetus. Taip pat vyksta dėrybos dėl laisvos prekybos susitarimo. Tos dėrybos vyksta jau 20 metų. Reikia čia daryti pažangos, siekti pažangos. Ačiū, ponia Bodai. Spontaniškai pasisakančiųjų. Vieną minutę ponui Paškai. Ačiū, ponė pirmininkė. Persijos įlankos valstybės turi didelį ekonominį potencialą ir atveria didelės e, bendradarbiavimus ES galimybės. Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir ES nori pagerinti bendradarbiavimą ir mūsų sugebėjimai ten yra tikrai reikalingi. Reikia kalbėti apie mūsų prioritetus tame regione ir tuo pat metu klausyti, ko, kuo galėtume padėti šio regiono valstybėms. Daugeliu atveju mes e, palaikome vieningą nuomonę ir e, neturėtume apsiriboti vien tik tai ekonominių santykių plėtojimu. Mes E, turėtume gilintis ir į kitas rytis. Reikėtų kurti ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybių, tarybos valstybių narių e, bendradarbia, e, bendrus veiksmus, glaudesnę partnerystę. Ir tai reikštų, jog mes skatintume netapti kraštutiniu islamo, islamistinės nuotaikos nebūtų tokios kraštutinės ir tai pasitarnautų ir tam regionui, ir mums visiems. Ačiū. Dėkui, panas Jėgidį. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat pritariu laisvos prekybos susitarimo idėjai tarp Persijos įlankos bendradarbiavimo šalių ir ES. Tai būtų labai svarbu tiesiog dėl to, kad jie turi didelės naftos atsargas. Labai svarbu stiprinti ekonominį bendradarbiavimą. Mums reikia naujų partnerių, naujų rinkų, kur Europa jau vaidina svarbu vaidmenį, reikia tuos santykius stiprinti. Darybos vyksta jau 20 metų ir reikia jas sėkmingai užbaigtai, o tam reikia konstruktyvaus, lankstaus požiūrio iš abiejų pusių, nes atrodo, kad kol kas e, jos yra pakliūsios į aklavietę. Kad būtų galima išeiti iš šios aklavietės ir padaryti ES konkurencinga su, kartu su Junktinėmis valstybėmis, palyginti su Junktinėmis valstybėmis ir Kinija, mums reikia kai kuriuose ekonomikos sektoriuose e, rasti rinkos nišų ir padidinti savo rinkos dalį. Ačiū. Ačiū, ponė Segedi. Pane Basesku. Bas Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Bovį, parengus pranešimą. Parlamentas pritarė tam, kad būtų, kad vyktų dėrybos tarp ES ir Persijos įlankos valstybių tarybos. Šiuo svarbiu momentu reikia sustiprinti politinį dialogą tarp šių dviejų tarptautinių organizacijų. Aš manau, kad Arabų valstybės taip pat turi įrodyti, kad yra pasireng, pasirengusios taikiai reformuoti savo valstybės. Na, o naftos tiekimas į ES irgi nukentėjo dėl įvykių pietinėje viduržėmio jūros pakrantėje. Taigi mes turime užsi... pasirūpinti, kad energetiniai mūsų poreikiai būtų patenkinti. Taigi 20 e, metų dėrybos e, dėl laisvos prekybos susitarimo dar nėra užbaigtos ir tikėkime, kad jos bus sėkmingai užbaigtos. Ačiū, e, komisaras. Thank you, uh, Mr. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, šį vakarą aptarnėjate parlamento pranešimą apie Persijos įlankos bendravimo tarybą. Ir Kaip suprantu, kai kurios politinės frakcijos norėjo atidėti šią diskusiją, kad geriau būtų atspindimas strateginis laikotarpis, kurį išgyvena e, arabų šalis. Iš tikrųjų, kai jūs pradėjote renkti pranešimą, nebuvo galima atspėti, kaip atrodys pasaulis. Nebūtų to su, įsivaizdavę ir patys arabų šalių žmonės. Kadangi E, kiekviena šalis yra kitokia, ES reaguoja skirtingai. Jūs išklausėte Kathy Ashton vakar, na, kur e, e, Libijos, Jemeno, Bahreino atžvilgių ES reikia pasirinkti ir padaryti sunkius e, sprendimus. Šiandien pranešimas, aptariamas pranešimas kalba apie Persijos įlankos bendravą tarybą. Ir Persijos įlankos šalis, kur vyriausybės reaguoja gana siskirti. Tam tikrai e, finansiniai paketai yra skirti palengvinti socialinės problemas. Pranešama apie e, politinės reformas ir apie dialogo pradžią. Tačiau taip pat matome ir smurtą. Mūsų darbo atvarkės e, rėmose tai ypač teisinga Bahreino atžvilgių. Katarina Ašton e, išreiškė savo susirūpinimą dėl smurto e, gatvėse ir didėjančių įtampų tarp religinių bendruomenių. Ir taip pat e, paprašė, kad saugumo pajėgos laikytųsi žmogaus teisų pagarbos ir pareiškė, kad dialogas yra vienintelis kelias į priekį. Visą tai padaryta uh, per viešus pareiškimus, kuriuos jūs matėte ir per tiesioginius kontaktus su valdžios įstaigomis. Klausimas yra, kur visa tai veda, ką turėtų ES daryti, kaip suprasti jūsų pranešimą šių įvykių fone. Vakar Katrina Ašton pareiškė, kad ji e, pirminybę teikia bendra, bendravimui, o ne izolacijai. Reikia daugiau kontaktų, o ne mažiau, aš sutinku. Aš sveikinčiau geresnės galimybės kontaktams tarp verslo žmonių. Mūsų tai laikas e, mums, europiečiams, užmėgsti kontakt, daugiau kontaktų su Persijos įlanko šalimis. Taip pat mes turime būti pasirengę pozityviai reaguoti į bet kokius prašymus, palengvinti dialogą, kuris palengvintų reformas. Neturime slėptis nuo žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių e, saugojimo, tačiau neturime diktuoti kitiems. Europa tvirtai tiki, kad reformos turi kilti iš vidaus. Tai yra tinka ir tom tų šalių, kurios sudaro įlankos bendradarbiavimo tarybą atžvilgiu. Neturiu aiškinti parlamentui, ką jis turi daryti su pranešimu, tačiau manau, kad turime mąstyti strategiškai ir kad e, ir tam dialogas yra reikalingas. ES turi būti pasirengusi paremti tą dialogą ir reformų procesus regione. Mes pasirengę renk, remti politinės reformas, turime žinių, kaip tai daryti e, ir kaip spręsti konkretesnės problemas. Mes sveikiname tokią galimybę, tačiau tai bus galima padaryti, kai šalis pačios prašys mūsų paramos. Dar keletą žodžių dėl tiesioginės prekybos e, zonos. E, tikiuosi, kai bus tam tikros sąlygos e, regione, mes galėsime toliau eiti siekiant bendrų prekybos tikslų su e, bendravimo taryba. Aišku, kad stabilumas yra būtina sąlyga tiek politiniams kontaktams tarp vyriausybių ir piliečių ir prekybos srautams. Ačiū uždėmesi. Ir konkrečiai dėkoju pranešėjai ponui Bodys. Ačiū. Ačiū, ponė komisarė. Dėl pono Bodiso pranešimo bus balsuojama rytoj pusę 12 dienos. Dabar turiu parlamentui pranešti, kad ekonomikos reikalų komitetas mums patekė korektūrą klaidos tekste, kuris patvirtintas parlamente. Ši korektūra yra pateikta tiesioginės transliacijos e, interneto svetainė. Sesija